Das ist schlecht. So, meine sehr verehrten. Taigi, ponios ir ponai, siūlyčiau pradėti mūsų posėdį iš šiandienos ryto dar perkeliame į popietinį posėdį 27 darbo atverkės punktą, tai yra subsidiarumo klausimas, jo tema. Uh, Europos prokuratūra ir įvairių valstybių narių skundai dėl subsidiarumo. Mūsų pranešėjas ponas Karim pristatys šią temą, paskui diskutuosime, prašau. Ir netgi yra Libe komiteto pranešėjas ponas Jekolino, taigi tikrai labai puiku. Kolega Albrecht taip pat dalyvauja, taip ir prašau, ponė Karim. Chairman, thank you very Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš atsiprašau, kad negalėjau šį rytą dalyvauti komiteto posėdėje. Kalbėdamas konkrečiai apie Europos prokuratūrą, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad mūsų posėdėje šiandien dalyvauja kitų komitetų pranešėjai, nuomonių referentai. Ir gal jūs jau ir matėt ponios Vivian Reding laišką ir gal net ir skaitėte jį ir žinote, kas ten yra parašyta. Ir dabar leiskite man e, pasidalinti keliomis pastabomis, nes yra keli dalykai, apie kuriuos reikėtų kalbėti komitete. Man atrodo, kad iš gautų laiškų ir juose pateiktos analizės yra akivaizdu, kad nacionaliniai parlamentai gerai apsvarstė savo pozicijas dėl prieštaravimo šiam pasiūlymui. Negalima sakyti, kad jie tiesiog automatiškai atmeta šį pasiūlymą. Ne, nacionaliniai parlamentai iš tikrųjų dirbo su šiuo pasiūlymu ir mes beje jau seniai norėjome, kad nacionaliniai parlamentai būtent taip su mumis ir bendradarbiautų, taigi tai mus labai džiugina. Kadangi laiškų gavome daug, negalime jų be ignoruoti ir turime juos išnagrinėti atidžiai tiek komisijoje, tiek čia parlamente. Bet to manau, kad ir taryba taip pat turėtų panagrinėti visus pasiūlytus argumentus. Parlamentas turėtų priminti 38-osios taisyklės e, A punktą, kuriame yra išdėstyta, kaip Europos parlamentas turėtų vertinti subsidiarumo principo taikymą. Man atrodo, kad e, labai dažnai mūsų komitetai neatsižvelgia į e, šį punktą ir gal net ir mūsų komitetas galėtų skirti daugiau dėmesio šiam punktui, nes pagal, pažiūrėjau, šios straipsnio antrąjį dalį gali. E, Uh, mes galime teikti rekomendacijas atsižvelgdami į nacionalinių parlamentų nuomonę, beje ir komisija gali taip pat uh, teikti tokias rekomendacijas. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad komisija labai dažnai netinkamai reaguoja į uh, pareiškimus, jog pažeidinėjimas yra susidarumo principas ir neatsižvelgia į tai, kad uh, nacionaliniams parlamentams ne visuomet yra lengva iš tikrųjų susigaudyti ir, um, ir tinkamai viską atlikti. Skaitydamas uh, vicepirmininkės uh, ponios Reding laišką mane uh, stebina tai, kad ji nenori atvykti į mūsų komiteto posėdį. E, kurią mes ją pakvietėme tam, kad jie paaiškintų mums, kodėl yra pateiktas šis pasiūlymas. Jie tik tai, e, jie perstumė atsakomybę ponui Šefkovič. Ir aš norėčiau, kad jūs, ponė pirmininkė, sureaguotumėt į nacionalinių parlamentų e, pateiktą kritiką. Aš labai gerbiu komisijos vicepirmininką poną Šefkovič. Ir būtų neteisinga mano galva e, kalbėti dabar apie šį pasiūlymą, kurį siūloma atmesti dėl subsidirimo principo, nedalyvaujant komisijos nariui. Ir jei komisijos nariai pas mus neatvyks, tuomet mes galėtume skubos tvarka pas, e, parašyti laišką vicepirmininkiai ir paprašyti, kad jį plenarnėme posėdėje mums atsakytų ir e, raštų pateiktą ra, klausimą ir paaiškintų, kodėl nesielgima pagal procedūras. Ir kolegos, aš taip pat manau, kad mes turėtume apskritai panagrinėti, kaip laikomas yra subsidarumo principų ir kaip reaguojama į pareiškimus, jog kokį nors teisės aktą jam prieštarauja. Pone pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad daugelėje valstybių narių, o gal net ir visose valstybėse narėse piliečiai vis labiau traukėsi nuo Europos projekto. Uh, ir nacionaliniai parlamentai negali būti e, ignoruojami, negalime nepaisyti jų nuomonės. Mes šiame parlamente turime labai griežtai prižiūrėti ir laikomasi subsidiarumo principo turime taip pat užtikrinti, kad būtų paisoma ir nacionalinių parlamentų vaidmens užtikrinant, jog laikomasi subsidiarumo principo, nes tik tai taip visas mūsų projektas bus legitimus. Pone pirmininkė, aš labai sargiai pasirinkau žodžius ir stengiausi kiek įmanoma geriau komisijai paaiškinti, jog mes labai daug dėmesio skiriame šiam darbui ir tikiuosi, kad komisija išgirs mūsų nuomonę ir tikiuosi, kad mums tikrai nereikės žengti dar vieno žingsnio, nereikės reikalauti, kad komisijos nariai atvyktų plenarnį posėdį pasiaiškinti. Dėkuoju. Ačiū, kolegė e, Karimai. Daug kolegų noriu pasisakyti. Panas Albertas pirmiausia. Ačiū, ponia pirmininkė. Taip pat e, ačiū ponė Karimai, už jūsų paaiškinimus. Aš iš principo norėčiau pasigilinti į esminį šio projekto klausimą. Aš manau, kad Europos parlamente matosi tendencija ir dabar matosi, kad tokia tendencija į mm, aiškį e, specialiam komitete dėl organizuoto nusikalstamumo ir pinigų plovimo būtent ES finansinius interesus apginti bendra ES institucija. Tai būtent Europos prokuratūra. Todėl darytina išvada, kad šį klausimą reikėtų apsvarstyti, koks būdas ir kokie metodai turėtų būti proporcingi, būtent kuriant tokią instituciją. Ir žinoma, turėtume pasitarti atsižvelgiant į subsidiarumo principą su nacionaliniais e, parlamentais. Ir kai kurie šitie parlamentai konsultacijų metu pakėlė mums geltoną kortelę. Taigi, dėl jūsų išvadų aš pritarčiau. Mes neturime iš karto pasakyti, kad mus nedomina e, Europos prokuratūra, mes turime paruošti savo poziciją, mes galime leisti savo E, šiek tiek užtrukti laiko iš apsvarstyti e, subsidiarumo principo laikymasi ir išaiškinti kai kuriuos papildomus klausimus. E, šešėliniai pranešėjai susitiks būtent lybę komiteto ir vidaus reikalų komiteto, taip pat tarsis jie su teisės, Europos parlamento teisės tarnyba, kad galėtume aptarti ypač teisinius klausimus, ypač kalbant apie procesinės teisės, apie teisinį pagrindą, apie e, teisų apsaugą, nes būtent e, šitie klausimai yra mums svarbiausia. Galiausiai turiu pasakyti, kad nebūtų teisinga dabar iš karto e, subsidiarumo tikrinimą paversti mūsų diskusijų pagrindu. Aš manau, kad iš esmės tikrina subsidiarumo principo laikymasi, mes turime kelti klausimą, ar yra priemonių Europos Sąjungoje būtent tą a, idėją, kurią mes dabar iškėlėme, įgyvendinti, būtent nepažeidžiant subsidiarumo principo. Tai būtent vystyti toliau šitą Europos varkultūros strategiją. O Krim komitete, ypač kalbant apie ES finansinių interesų apsaugą, matosi, kad e, e, e, vis dėlto tas bendradarbiavimas ES lygių nevyksta tinkamai tarp teisėsaugos institucijų ir daugelis tyrėjų nurodė, kad ne, būtų gerai vis dėlto e, koordinuoti tuos veiksmus e, iš atitinkamos institucijos, kuri būtų bendra visoms nacionalinėms institucijoms. Na ir e, čia, kaip jau buvo pastebėta, žinoma, Ehm, nacionaliniu lygiu negalima kovoti su tarptautiniu arba organizuotu nusikalstamumu. Tam reikia koordinuoti tarptautinės pajėgas. Aš manau, kad bet kokiu atveju mes šitą klausimą išspręsime iki galo ir e, pasitarsime dėl jo turinio. Mano įspūdis susidaro toks, kad Europos parlamentas pastaraisiais metais siekia geresnio e, teisės saugos institucijų arba teismų bendradarbiavimo, bet iškeltos tam tikros yra sąlygos tam bendradarbiavimo. Tai būtent, kad e, reikėtų sukurti atitinkamas procedūrinius standartus aspektus, kad būtų e, apsaugotas, žinoma, tų kaltinamųjų teisės. O e, tai turėtų būti pasiekta, arba galėtų būti pasiekta, žinoma, sukuriant tokią Europos prokuratūrą. Ačiū, panas Stojanov. Благодаря много, господин председател. Дякую, поне пирмининке. Jeigu tikrinamas, kaip, tikrinama, kaip atitinkamas teisės aktas atitinka subsidiarumo principą, tai čia mes susidurėme su išimtimi. Galbūt aš klystu, tačiau jeigu nacionaliniai parlamentai pagal antrąjį protokolą uh, užduoda klausimą dėl e, sutarties dėl ES veikimo taikymo, tai tuomet susidaro labai sudėtinga situacija. Uh, mes turime 19 nacionalinių parlamentų balsų, o šiuo atveju reikia 14. Tai reiškia, kad tarsi procedūra ir bus baigta, nors tai yra sudėtinga procedūra, nes daugelis nacionalinių parlamentų turi išsakyti savo nuomonę, pateikti savo poziciją per labai trumpą laiką pirmą kartą yra taikoma tokia procedūra, todėl ją reikia žiūrėti rimtai. Ir čia mes kalbame apie e, ypatingą teisėkuros procedūrą, kai parlamentas negali pasisakyti dėl šio atvejo. E, nors paprastai mes galime išsakyti savo nuomonę, o šiuo atveju negalime pasakyti, ar mūsų manimų yra pažydžiamas subsidiarumo principas ar ne. Man yra aišku, kad pagal septinto straipsnio antrą dalį, pagal antrą protokolą, komisija turėtų pateikti savo pasiūlymą ir jį pakeisti. E, ir jį peržiūrėti. Per tą peržiūros procedūrą komisija gali išlaikyti savo E, poziciją. Tokiu atveju parlamentas tarsi negali pasisakyti. Todėl šią prasme aš palaikau poną Karim ir e, galiu pasakyti, kad man labai nepatinka tas faktas, kad ponė e, Reding nekėlė jokių klausimų šią prasme. Taigi aš Palaikau pono Karim nuomonę, turi būti pateiktas e, oficialus klausimas ir ponė Reding turėtų teiktis, mus informuoti apie e, ateities veiksmus. Tai yra precedentas, todėl reikia žinoti, kas bus toliau, kokios priemonės bus taikomos, bet kokiu atveju mes čia kalbame apie e, parlamento e, teises ateityje, jos tarsi yra apkarpomos. Tai yra ad hoc sprendimas, bet tai jau yra precedentas. Jeigu yra kažkokie nacionalinių parlamentų nusiskundimai, komisija turi pasisakyti. Palaikau pasiūlymą, kad ponas Karim plenarinio posėdžio medu e, užduotų klausimą ir išgirstų jį atsakymą. Dėkoju, toliau kolegas Peroni. Iš to. Jo nėra, tai tuomet kolega Jekolina. Kolegas Paroni, prašau. Grazie, prezidentė. Mi sembra. Dėkui. Trattato sia. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad parašyta viskas yra labai aiškiai. Jei mes paskaitysime protokolą, pamatysime, jau tenelė parašyta, jog jei yra patikimos tinkamai pagrįstos nuomonės apie tai, kad pasiūlymą reikia iš naujo peržiūrėti, tuomet to pasiūlymo autorius turi nuspręsti, o šiuo atveju bėda tai yra komisija, ar parengti naują pasiūlymą, arba jį atsimti. Ir čia viskas yra labai aišku. Taigi aš nelabai suprantu, kam yra reikalinga ši diskusija. Yeah nes e, viskas yra, aišku, čia e, darbas vyksta tarp komisijų ir nacionalinio parlamento. Nacionalinio parlamentai iškelia geltoną kortelę ir komisija privalo reaguoti. Jei komisija nereaguoja, jie privalo atitinkamai paaiškinti savo nuomonę. Ir jei komisija peržiūrės e, pasiūlymą, tai yra pateiks kitą atnaujintą pasiūlymą, jis bus pateiktas ir mums, ir nacionaliniams parlamentams. Ir tol, kol komisija dar nepareiškia jokios nuomonės dėl šios geltonos kortelės, mes nieko negalime daryti. Aš nelabai suprantu, kam yra reikalinga ši diskusija. Jakolino, Gerai, toliau kolega Jakolino. Grazie, prezidente. Non... Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū. Šis pasiūlymas buvo patiktas nacionaliniams parlamentams išnagrinėti ir mes gal šiek tiek vėluojame, bet nacionaliniai parlamentai išdėsti e, savo argumentus ir mes vienaip ir kitaip turėsime reaguoti. Ir mūsų pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai turės galimybę taip pat uh, išsakyti savo nuomonę. Ir, ir po to mes galėsime tęsti darbą. Dabar kalbėdamas apie susidarumo principą galiu pasakyti, kad uh, tai šis klausimas yra. Uh, mūsų vaidmuo yra aiškiai išdėstytas 38 straipsnėje bis dalyje ir manau, jog Vienai per kitaip mums reikės susitikti su komisija. Rytoj ponia Reding padarys ko gero pareiškimą dėl pasiūlymo ir aš manau, kad būtų labai gerai, jeigu mes galėtume konstruktyviai pabendrauti su komisija. Mums reikėtų susitikti su komisijos atstovais, galbūt net reikėtų surenkti klausimus dėl šio pasiūlymo. Mes jau kreipėmės į savo teisininkų tarnybą ir į pagrindinių teisų agentūrą ir jau buvo minėta ir geltonoji kortelė. Ir baigdama savo pasisakymą aš norėčiau pasakyti, jog aš esu įsitikinęs, kad e, turėdami labai mažai laiko mes galėtume galėtume parengti savo poziciją. Laiko turime mažai. E, iki mūsų kadencijos pabaigos liko nedaug laiko, tačiau aš manau, kad Europos parlamentas vis tiek turėtų suformuoti savo poziciją ir, to, ir turime taip pat e, panagrinėti, ar negalima būtų e, įtakoti darbo taryboje. Ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų kritiškai vertinti darybas taryboje. Ir aš esu rengęs kelis pranešimus dėl organizuoto nusikalstamumo ir galiu pasakyti, kad yra nemažai nusikaltėlių tinklų, kurie kelia didžiulę grėsmę mūsų, tai yra ES finansų sistemai. Ir tam, kad mes galėtume įveikti šios tinklus, mums reikia tikrai suvienyti savo jėgas. Dėkuoju, ponė Weber. Um, the... Ačiū, aš esu iš piliečių teisų komiteto ir ten aš esu šešėlinė pranešėja ir Aldi frakcijos koordinatorė. Ir turiu atvirai jums prisipažinti, kad prieš porą savaičių e, e, skaitydama šio posėdžio darbo tvarkę, aš net nebejoju, kad ponė Rėdink atvyks į šį posėdį, nes buvo akivaizdu, kad mums reikėjo su jas, reikia su jas susitikti, kad galėtume pateikti savo atsakymus. Libi komitetas taip pat ją kvietė į savo posėdį Ir taip pat kreipėmės nacionalinius parlamentus ir paprašėme, kad ir jie atsiųstų savo atstovus. Nes demokratija reiškia skaidrumą. Tai demokratija reiškia, kad mes turime dirbti atvirai. Ir mūsų pagrindinėme teisės akte yra nurodyta, jog mes privalome konsultuoti su nacionaliniais parlamentais. Taigi privalome išgirsti jų balsą. Aš nenoriu pasakyti, kad nesilaikoma yra sutarties, tiesiog noriu pas... atvirai prisipažinti, jog nesuprantu ponios Reding pozicijos, nes man atrodo, kad jie taip pat turėtų būti suinteresuota paaiškinti mums savo argumentus, kad ir ką pato darytų komisija, kad ir kaip jie pasielgtų su šiuo pasiūlymu. Galbūt jis ir bus atsimtas, tačiau tiesą sakant, aš tuo abejoju. Aš manau, kad komisija turi atsiųsti pas mus tą komisijos narį, kuris yra atsakingas už šį klausimą, tam, kad jisai atsakytų į mūsų klausimus. Mes turime teisę išgirsti komisijos e, nuomonę ir aš asmeniškai e, tikrai to reikalaučiau ir Libė komitete, koordinatorių posėdėje mes trumpai aptarėme šį klausimą. Ir mes taip pat kalbėjome apie tai, kad pas mus turėtų vykti ne tik komisijos narė, bet ir nacionalinių parlamentų atstovai. Ir galbūt mes galėtume surenkti bendrą piliečių teisų ir teisės reikalų komitetų posėdžius šiuo tikslu. Ir būtų labai gerai. Ponas Karim minėjo jog ponę Reding galima iškviesti plenarinį posėdį. Taip, ta, taip pat galima būtų padaryti, bet aš nežinau, ar tai būtų jai naudinga. Bendrame uh, jūri ir lėbi komiteto posėdėje, manau, galima būtų geriausia ir įspręsti e, dabartinės problemas, nes galima būtų atvirai pateikti visus savo klausimus ir išgirsti atvirus atsakymus, nes plenarnėme posėdėje mes žinome, kad viskas vyksta kur kas formaliau, o čia tokiam formate tikrai būtų labai uh, tinkama aptarti šias problemas. Pone Tain, prašau. Pone. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Um... Ačiū, e, panė pirmininkė. Iš tiesų tai yra, tai yra antras kartas, kai parodyta mums geltona kortelė. Čia pirmiausia buvo, tiksliau, kai mes parodėme geltoną kortelę. Ir a, e, pirmasis atvejis tai buvo susijęs su streik, streikų teisė. Ponas Speronė, žinoma, teisus yra, kalbėdamas apie, apie E, komisiją ir apie komisijos narę. Aš manau, kad mes vėl to turėtume pasinaudoti visą procedūrą, pažiūrėti, e, kaip toliau e, veiksime, nes iš esmės tai pats klausimas yra ginčytinas. Na, pažiūrėsime, kaip mes elgsimės, jeigu komisija ne, nesakys savo pasiūlymo. Aš pritarčiau pana Albrechtui. Iš esmės jisai esminius dalykus jau pasakė, aš pritariu jam. Problema yra ta, kad e, e, procedūrinės teisės kaltinamiesiems turėtų būti užtikrintos. Tai yra didžiausia problema. Tai būtent, kad e, teisėsaugos institucijos Europos lygių vis labiau bendradarbiauja. Tačiau gynėjai, kurie nuolat susitinka Europos lygių, gali e, ginti tik tai vieną ginamąjį ir jie negali e, taip susorganizuoti bendro darbo ir koordinuoti savo darbo kaip e, teisėsaugos institucijai. Na, Aš manau, kad tai yra viena iš esminių problemų, kuri, kuri yra dabar baudžiamoje teisėje, mes turime ją išspręsti. Žinoma, mums reikia Europos prokuratūros, tai yra aišku, man irgi taip atrodo, tačiau šiuo metu mes dar tam nepribrendę ir kaltinamųjų atveju vis dėlto nėra procesinės teisės užtikrinamos ir e, valstybės narės e, savo teisės sistemomis skiriasi viena nuo kitos. Ir aš manau, kad e, šiuo atveju negalime sakyti, kad mes dabar naudosimės tik tai valstybės narės teisės sistema, jeigu, pavyzdžiui, yra konfiskacija vykdoma. Ir kuo daugiau valstybių narių e, vykdo tokią bendrą operaciją, kuo daugiau kaltinamųjų yra įtraukta į šitą procesą, tai e, iš esmės kaipgi turi advokatas elgtis tuo metu, kaip e, gynėjas veikia Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybės narėse yra menkesnis kaltinamųjų apsaugos lygis pagal jo procesinės teisės ir jis yra gydamas mažiau negu kitoje valstybėje narėje. Taigi, kaip to, tokiu atveju elgsimės? Taigi, tai yra praktiniai klausimai ir konkrečiu atveju mes galime susidaryti su jais. Ir, sakykime, įvairūs kaltinamieji iš įvairių valstybių narių gali tiesiog atsidurti tokia situacija, kai jų procesinės teisės yra skirtingai ginamos. Na, e, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais, e, e, kai kurios teisės yra gyvendinamos, pavyzdžiui, Vokietijoje, o kitoje šalyje neįgyvendintos. Taigi tai yra klausimai, kurie neišspręsti, dėl to mes negalime sukurti dar galutinai Europos prokuratūros. Taigi aš manau, kad kaltinamųjų teisės turėtų būti suderintos būtent tiem, ne, tokiams byloms, kurios yra nagrinėjamos ES lygių, nes kitu atveju mes gausime kitų skundų, ne tik tai dėl subsidiarumo klausimą. Aš pats norėčiau pasisakyti. Taigi vienas iš e, priežasčių, aš čia prisimenu dar, e, kai buvo motivuotas šitas komisijos pasiūlymas. Taigi kaip e, mes galima dėl to dabar apeiti, sakykime, Olafą arba kovos su sukčiavimu tarnybą. Dabar iš esmės e, Olafo tarnybai yra suteiktos tokios, tokie įgaliojimai be jokios kontrolės ir tokių įgaliojimų neturi praktiškai jokia teisėsaugos institucija. Tai yra neskaidri institucija, jinai vykdo neskaidrią veiklą ir e, daug dalykų negali būti paviešinta. Net NSA iš esmės nesijima tokių veiklos metodų, kokius naudoja Olafas. Na, tai yra viena iš priežasčių, kodėl buvo pasakyta, jeigu jeigu mes neturime ikiteisminio tyrimo teisėjo, pavyzdžiui, Luksemburgė, e, kuris būtų Luksemburgė, e, nes tai neleidžia mūsų sutartys, tai galbūt sukurkime Europos prokuratūrą. Taigi, ponas Albrechtas kaip jau pasakė, kad galbūt šitame prieštaraujame, sakykime, subsidiarumo e, principui, bet galima rasti ir kitų būdų. Ir ponia e, Reding jau atsiuntė mums laišką, iš kurio aiškėja, kad per ateinančią savaitę bus paskeltas komunikatas iš komisijos. Ir kol mes negavome tokios informacijos iš komisijos, tai mes nepriimsime galutinio sprendimo. Uh, Aš galiu suprasti, kad, sakykime, kad čia yra aukštoji diplomatija, kad mes negalime vis dėlto priimti jokių sprendimų arba aiškesnių sprendimų prieš e, gaudami informaciją iš komisijos. Dabar ponas Peronė pasakė, kad dabar mūsų ėjimas turi laukti. Aš manau, kad tekstas bus pataisytas, nes taryboje yra prieštaravimai, būtent kritikuojamas šis tekstas. O e, vyriausybės vis dėlto valstybėse narėse nenori dabartinio projekto tokia jo forma, kok, kok, koks parengtas dabar. Tai komisija tai supras ir ponia Reding iš esmės e, supras, mm, kad e, vis dėlto tai yra arba rimta galimybė sukurti Europos prokuratūrą, o arba tai yra parlamento pasispardymas prieš rinkimus. Pone Stojanovai, dabar jums žodis. Ačiū. E, atsiprašau, kad aš dabar e, pasisakau antrą kartą. Aš bandysiu trumpai kalbėti. Aš nesutinku su ponu Speroni ir su ponia Tain. Aš nemanau, kad čia mes sprendžiame klausimą, e, kuris galėtų būti išspręstas tarp komisijo, derantis komisijai ir nacionaliniams parlamentams. Mes turime priimti arba atmesti teisės akto projektą. Ir Matau šioje protokole, e, trečiame punkte, kad prieš trečią svarstymą e, teisės aktų leidėjas turi nuspręsti, ar subsidiarumo principas pažeistas ar ne. Čia mes kalbame apie įprastą teisėkoros e, procedūrą ir ten yra pasakyta, kad mūsų kaip teisės aktų leidėjo nuomonė turėtų būti e, klausiama Taigi Europos parlamentas gali sustabdyti tos teisės aktus. Ai, atsiprašau, teis, te, tai, tai, Europos parlamentas e, gali e, įpras per Graikijos teisėkros procedūrą tik tai nepritarti. O pagal specialiąją teisėkros procedūrą mes e, galime sustabdyti tokį teisės aktą. Mes stengiamės veikti demokratiškai, bendradarbiaujame su nacionaliniais parlamentais ir mes e, išsiųsti įspėjamą į signalą. Mes negalime iš karto pasiduoti ir pasakyti, kad nacionaliniai parlamentai su komisija dabar išspręs šį klausimą. Mes taip pat turime pareikšti savo poziciją ir atmesti arba pritarti šiam projektui prieš plenarnį posėdį. Pane Svietka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jesteśmy w bardzo niezręcznym. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes iš tikrųjų atsidūrėme labai keblioje padėtyje. Kai kam gali susidaryti įspūdis, kad mes turime nedelsdami priimti teisinį sprendimą, tačiau antra vertus reikia re, kažkaip reaguoti į nacionalinių parlamentų pateiktus argumentus, remintis kuriais pažydžiamas yra subsidiarumo principas. Na, mano turimais duomenimis komisijos narė ponė Reding nemano, jog šis pasiūlymas netitinka subsidiarumo principo ir jie apie tai kalba atvirai. Mūsų pirmininkas pasakė, jog ji neatvyko į mūsų posėdį šiandien, galbūt dėl to, kad ji kaip tik šiuo metu rengia naują pasiūlymą. Bet aš manau, kad jeigu taip ir yra, jai vis tiek būtų pravartu su mumis šiandien susitikti. Aš manau, kad tos, tie nacionaliniai parlamentai, kurie iškėlė žalę kortelę, dabar nežinos, kaip elgtis, nes vyriausybės išsuks tiesiog jiems rankas prives elgtis, elgtis taip, kaip jo, jos mano reikalinga. Aš manau, kad mes galime prarasti šią galimybę. Todėl prieš priimant kokį nors sprendimą reikėtų uh, dar sugrįžti prie šio klausimų, reikėtų išklausyti komisijos pasiūlymą ir sužinoti, koks bus galutinis pasiūlymo tekstas. Jei mes dabar imsimės jėgos, kad ir kokie geri būtų mūsų ketinimai, vis tiek mes nieko neišlošime, mes tik tai uh, uh, sumenkinsime šią procedūrą. Ponas Budu. Rolul nostru. Ačiū pirmininkė. Na, norėčiau pakomentuoti mūsų vaidmenį visoje šioje situacijoje. Visiškai nepriklausomai nuo nacionalinių parlamentų nuomonės dėl subsidiarumo, manau, mes turėtume išsakyti savo poziciją. Dabar apie turinį. Ši iniciatyva kelia du klausimus. Pirmiausia, nusikaltimai yra tyriami uh, remiantis baudžiamojų kodeksu. Mes neturime Europos Sąjungos bendro baudžiamojo kodekso. Ir reikia taip pat laikytis baudžiamosios procedūros. Ir vėlgi net tos bendros procedūros Europoje mes neturime. Taigi nesuprantu, kaip, ką galime daryti. Pone Zipel, dėkoju. Aš esu Libe komiteto šešėlinė pranešėja šiuo klausimu ir manau, kad nepaisant to fakto, kad beveik visos frakcijos iš esmės pasisako už Europos prokuratūros įsteigimą e, ir mes diskusijoje visiškai nepriklausomai nuo skundų dėl subsidiarumo principo pažeidimo. E, suprantame, su kokiomis problemomis susidursime, kad jeigu bus įsteigta Europos prokuratūra, tai ji bus kaip Europinė institucija, tačiau ir toliau galios nacionalinės teisės nuostatos. Todėl e, reikės vis daugiau bendradarbiavimo tarp tyriejų, e, tarp e, tačiau kita vertus mes tarsi atsiliekame nuo paties proceso. Ar mes pritarėme subsidiarumo, esminis klausimas yra, ar mes, ne tai, ar mes pritarėme subsidiarumo principui, kaip nori e, valstybė, valstybių narių parlamentai. Kit, esminis klausimas yra, ar mes galime e, remtis kažkokiamis e, vieningesnėmis teisės nuostatomis man susidaro principas, kad yra daug formalių ir teisinių klausimų, kuriuos reikia įspręsti, kalbant apie Europos prokuratūros teigimą. Nepaisant to, kad mes visi tarsi sutarėme, kad mes norime tos Europos prokuratūros. Ir aš manau, kad jeigu kažkada bus įsteigta ta Europos prokuratūra, tai šiai e, sritiai, sričiai kovai su mokestiniu sukčiavimu mes turėtume e, turėti aiškias, nacionalinės, e, e aiškias teisinės nuostatas. Nes turėtume žengti žingsnį link to, kad baudžiamoje teisėje ir baudžiamojo persekiojimo procese e, galiotų e, vienodos e, nuostatos ir vienodos procedūros, o dabar jos labai skiriasi valstybėse narėse, todėl man nėra aišku, ar mums pavyks greitai susitarti. Dėkoju, kolegas Peroni. Grazie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau dar kartą pakartoti E, tokią koncepciją. Mes nekalbame apie tai, ar šitas pranešimas parengtas gerai ar blogai. E, esminis, iš, iš, iš principo, mums iš vis nieko nereikia pasakyti, tačiau e, jeigu mes jau kalbame šią temą, tai mes turime laikytis sutarties ir subsidiarumo principo. Jeigu pateikiamas teisės akto projektas, kuris atitinka sutartį, tai tuomet mes e, pasisakome kaip Teisės reikalų komitetas, nustatome, kas yra teisinis pagrindas ir kitus klausimus išsprendžiame. O kalbant apie subsidiarumo principą, į procesą turi būti įtraukti ir nacionaliniai parlamentai. Taigi yra dvi institucijos, kurios galėtų blokuoti tam tikro sprendimo prieimimą nurodydami, kad tam tikras teisės aktas netitinka e, sutarčių nacionaliniai parlamentai e, tarsi sujungia ir kitas institucijas, kurios gali pasakyti ir nesvarbu, ar jie turi teisę ar neturi, čia ne mūsų reikalas yra spręsti. E, jie e, nacionaliniai parlamentai aiškiai išsakė, kad jie remianti sutartimi mato čia subsidiarumo principo pažeidimą ir mano manimu tai yra susiję ne tik tai su antro protokolo septinto straipsnio pirma dalimi, bet labiau su antra dalimi. Ne su trečia, o su antra dalimi. Nes pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės yra aiškiai parašyta, kad Europos parlamentas negali priimti jokių sprendimų, Nesvarbu, ar mes norėtume pasikviesti ponę Redink ar kažką kitą, taigi mes negalime priimti sprendimo, kol teisės akto e, iniciatorius, kuriejus šiuo atveju Europos komisija nepasisakė dėl to teisės akto. Taigi pagal taisyklės mes turėtume elgtis taip. Tik tai po to, kai Europos komisija pasakys, ką jinai žada daryti, mes galėsime žengti kitus žingsnius. Man atrodo, kad tai yra aišku, tačiau nepaisant to vis tiek galime aptarti šiuos dalykus. Pone Weber. Yes, Dėkuoju, pirmininkė. Aš labai trumpai jau pakomentavau uh, tai, kad ponė Redingin nedalyvauja šiame posėdė ir kad mes turime bendradarbiauti su nacionalinės parlamentais. Tačiau aš noriu dar kai ką pasakyti. Komentuodama šį pasiūlymą, Aš manau, kad mums reikia Europos generalinės prokuratūros ir PIV direktyva galės spręsti daugybę klausimų, tačiau vis dar neaišku, kaip procedūriškai bus vykdomi visi šie tyrimai. Ir čia yra pagrindinė problema. Komisijos komunikatas yra pagrystas 86 straipsnių. Tačiau man atrodo, kad šio komunikato turinys žengia kur kas pla, toliau nei 86 straipsnis. Ir todėl mes kreipiamės į teisininkus ir pagrindinių teisų agentūrą, kad jie mums pateiktų savo nuomonę, nes mes čia kalbame ir nekaltumo prezemciją, ir galimas teisinės gynybos priemonės, kur, e, apie kompensacijas. Ir visi šie dalykai nepatenka į 86 e, straipsnio e, formuluotę. Ir nepamirškime, kad mes čia kalbame ne apie bendrą sprendimo procedūrą. Mes tiesiog galėsime pritarti arba nepritarti šiam, šiam pasiūlymui. Čia kalbame apie pagrindinės teisės Europos Sąjungoje ir Europos parlamentas neturės jokios galimybės keisti šio pasiūlymo. Štai kur yra problema. Jei mes neapginsime savo vaidmens, tuomet rytoj mes tapsime tokia teisėkuros institucija, kuri tiesiog sakys taip ar nepatinka mums ar nepatinka. Ir tiek. Ir įsivaizduokime, tai bus tikras pasityčiojimas tiek iš ES institucijų, tiek iš finansinių mūsų interesų. Kolega Albrechtai, ačiū. Aš e, visiškai pritačiau tam, ką pasakė ponė Bieber. Čia, ir kaip ponas Peronė, čia mes kalbame šioje procedūroje, tai būtent subsidiarumo tikrinimo e, e, procedūroje, ne apie e, tai, kokią formą turėtų įgauti visas šis procesas, bet apie turinį. Taigi būtent mes pirmiausia turime pakartoti tai, kad vis dėlto nacionaliniai parlamentai turi laikyti savo savo e, skirtų įgaliojimų, tai būtent jie gavo, e, jie gavo atsakymus iš komisijos, jie turi bendradarbiauti su komisija, tai suprantu aš, visą tai tvarkoj. Tačiau aš manau, kad didžioji dauguma e, pritarė Europos prokuratūros idėjai ir kai, na, kai, kuria, kai, kai kuria kritika E, rodo, kad vis dėlto mes neturime baudžiamosios teisės arba neturime baudžiamojo proces, proceso bendros teisės, na, bet mes neturime dabar iš karto pasiduoti ir uh, ponia Antonesko, ponia Lat, Latford uh, būtent pasiekė, kad buvo sukurti minimalų standartai baudžiamojo teisėje. Taip, taip, taip materialinės baudžiamos teisės nuostatos jau buvo sukurtos Ir jos yra taikomas kaip e, ultima racija e, tose bylose, kurios yra reikalingos. Ir e, aš manau, kad mes nauja direktyva tą patį galime nuveikti ir kova su sučiavimo srityje. Turime pasirūpinti, kad dėl to turi būti bendri sprendimai ir turime pasiekti, kad savo pasiūlyme komisija pa, pa, pasiūlytų, žinoma, geresnį tą katalogą. Uh, tų priemonių arba, arba metodų, kurių, kuriuos galėtų taikyti Europos prokuratūra, vykdama savo darbą. Ne, aš pasakyčiau, kad bet kokio atveju mes turėtume palaukti, kol šitas e, subsidirumo e, procesas baigtųsi, kai būtų išsiaiškinta ar pažįstas subsidirumo principas. E, tai čia pagrindinių teisų agentūra ir mūsų teisės tarnybos pateikti savo ekspertizę ir tada galėtume priimti galutinį sprendimą. Kolega Karim, kaip pranešėjas gaunate paskutinį žodį. Čemen. Pone pirmininkė, dėkoju. Aš noriu išsakyti kelias pastabas. Aš manau, kad kai kurių kolegų pastabos buvo labai aktualios, tačiau kai kurios kitos pastangos, papastabos tikrai nebuvo susijusios su šiandienos diskusija nes čia mes kalbame apie procedūrą, o ne apie turinį. Jei mes painiosim šios e, dalykus, tuomet mes e, tikrai atsidursime keblioje padėtyje. Ir todėl turėtų vengti pagundos tai daryti. Buvo kalbama apie tai, ar komisijos narė turėtų atvykti į komiteto posėdį ir plenarinį posėdį. Čia aš norėčiau paaiškinti štai ką. Uh, Aš pasakiau savo žanginėje kalboje, kad e, komisarės kvietimas į plenarnį posėdį būtų tik tai e, tokia kraštutinė priemonė. Mes norėtume su komisija be abejo aptarti šios klausimus atvirai ir galbūt aš nepakankamai aiškiai pasakiau, kad aš taip pat manau, kad pirmiausia jį turėtų atlikti komitetą. Toliau. Ar mes peržengė, peržengėme e, mū, savo kompetencijos ribas? Ir ponas Speronį apie tai kalbėjo. Ir net pateikė kelias citatas. Aš pritariu tam, ką sakė kolega. Tačiau jeigu aš pažodžiui interpretuosiu tą, ką jis sakė, tuomet paaiškės, jog mes įstumsime nacionalinius parlamentus į, į tokią patėtį, kai komisija galės diktuoti jiems savo sąlygas, bet mes negalime to leisti, mes esame išrinkta institucija ir mes turime užtikrinti tinkamą beradarbiavimą tarp įvairių veikėjų ir užtikrinti, jog komisija tinkamai reaguotų nacionalinių parlamentų argumentus. Ir jei atsakinga, atsakingas komisijos narys, šiuo atveju ponia Rėdink, nenori e, atvykti ir pasiaiškinti, tuomet mes turime kažką daryti. Taigi, kolegos, aš siūlyčiau ne pažodžių e, e, aiškinti galiojančias nuostatas, bet suvokti platesnėme kontekste, kas vyksta. Ir leiskite Jums priminti, kad kai buvo kalbama apie Monti 2, problemas, tuomet komisijos narys ponas Andor atvyko į užimtumo komitetą ir paaiškino, kodėl tas pasiūlymas buvo atsimtas. Taigi precedentas jau yra sukurtas. Aš manau, kad būtų tikrai netinkama mums iš šio proceso išstumti Europos parlamentą uh, kuris buvo išrinktas žmonių ir taip netiesiogiai taip pat mes išstumtume ir nacionalinius parlamentus iš šio proceso, sumenkintume jų vaidmenį. Dėkoju dabar dėl procedūros. E, iš tiesų mes dabar nesusidurime su tokiu atveju, kad komisija jau būtų prieimusi sprendimą, ką jinai darys su subsidarumo principo pažeidimas. Ir manau, kad reikia palaukti e, kelias savaitės, kol komisija priims sprendimą ir ką, ir ką komisija mums pasakys. Ir ji turės paaiškinti, ar ji. E, pritarė tiem subsidarumo principo e, pažeidimams ar ne ir ką jinai žada keisti. E, ir e, komisaras Andor e, tai turėtų pasakyti ne mums, o lybe komitetui. E, jeigu, laikysis tų, jeigu komisija laikysis tų trijų įmanomų būdų, kuriuos paminėjo ponas Peroni. Ir paskui mes galėsime priimti sprendimą, kad, pažiūrėjau, galėsime pasakyti, kad mes manome, kad tai yra subsidiarumo principo pažeidimas arba ne. Tačiau tą sprendimą mes galėsime priimti tik tai remdamiesi e, komisijos sprendimu, kurį jinai turėtų priimti artimiausių metų, artimiausiomis savaitėmis. Taigi turime palaukti, e, kokį sprendimą priims komisija ir tada galėsime nuspręsti, ar mes norime su komisare nagrinėti šį klausimą, tada galbūt pasikviesime komisarę Reding ir manau, kad tokiu atveju jinai atvyktų. E, taigi ar visi pritarėte? E, pone Karim, prašau. Pone Pirinkė, pamiršau vieną dalyką. Kai kas iš šešėlinių pranešėjų atėjo po mano įžanginės kalbos ir aš norėčiau padėkoti jiems visiems už tai, kad jie atvyko į mūsų posėdį ir kad dalyvavo šioje diskusijoje. Gerai, pasižymėjome, dabar galime baigti diskusijas šiuo punktu. Kita kartą, kai nagrinėsime šį klausimą, žiūrėsime, ką nutarė komisija. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas, toliau vyksta dar atviras, neuždaras mūsų posėdis. E, pone Lichtenberg pakvietė teisės tarnybą. E, tik kreipiuosi jūs, ponė Lichtenberger, ar jūs norite kažką pasakyti? Aš e, labai džiaugiuosi, kad teisės tarnyba patvirtino tai, kas buvo pateikta raštu. E, tai tikrai labai pasitarnaus pačiam pranešimui. Tai tuomet suteikiu žodį iš karto teisės tarnybai. Kas iš teisės tarnybos pasisakys, prašau. In fact, the person responsible for this, the legal opinion is kolegė atsakinga už šią nuomonę yra pakeliui. Aš atsiprašau, kad jį vėluoja, bet jį turėtų netrukus prie mūsų prisijungti. Tai tuomet, ponė Lichtenberger, turės padaryti kažkokią įžangą, kad užpildytų šitą pertrauką. Gerai, aš būsiu pertraukos e, pildytoja. kalbant apie mūsų tradiciją, kad mes stebime, kaip taikoma ES teisė valstybėse narėse ir kad galėtume pratesti šį, šią tradiciją, mes remiamės tyrimu, kuris mums buvo suteiktas ir dabar mes e, tarsi detaliau gilinamės į šį, į šį procesą, negu tą darėme anksčiau. Norėčiau visiems kurie seka šitas diskusijas, gaila, kad nedaug kolegų tą daro, norėčiau priminti, kas yra tie pagrindiniai principai. Vienas pagrindinių principų yra sprendimo klausimas, kas turi kontroliuoti, kas turi stebėti. E, čia buvo šimtai techninių posėdžių ir kitokių posėdžių, e, kurie turėtų padėti priimti sprendimą. Tie posėdžiai vyko tiek e, taryboje, tiek komisijoje, tiek parlamente, taigi šis klausimas labai sudėtingas. Bet esminis dalykas mums yra tai, kaip uh, E, visos tos nuostatos turėtų atsispindėti teigiamai pasikeistusioje tikrovėje. Tai yra, jeigu e, valstybės narės e, taiko teisę, kas turi stebėti, kaip jos tą daro. Ar komisija kaip sutarčių sergėtoja, kadangi tą daro komisija. Mes nuolat e, susidurėme su tokiais atvejais, kai spaudoje rašome apie tai, e, kai valstybės narės e, gauna perspėjimus dėl tam tikrų pažeidimų. Ir čia taip pat kyla tam tikri kritiniai klausimai, e, dėl kurių mes prašome komisijos pateikti nuomonę. E, mūsų pirmininkas tikriausiai prisimena, e, kuomet Vokietijos transporto ministras norėjo įvesti kelių mokestį tik tai užsieniečiams. Europinėme kontekste tai skamba keistai. Po Į tai komisija reagavo pateikdama savo interpretaciją, kokiamis sąlygomis tai būtų įmanoma. E, ir ta, tai buvo taip suformuluota, kad e, Vokietijos transporto ministras dabar teigia, kad viskas yra įmanoma. Tačiau, jeigu mes tokiu atveju leistume, o, tai, o tokiu būdu būtų pažeistas pagrindinis Europos teisės principas, jeigu mes leistume e, įvesti uh, lengvosiams transporto priemonėms kelių mokestį, kuris galiotų tik užsieniečiams, tai tuomet mes susidurtumėm su visomis įmanomomis problemomis. Pavyzdžiui, e, e, Austrai galėtų reikalauti, kad vokiečių studentai mokėtų e, studijų mokestį. Italija, pavyzdžiui, galėtų e, priimti sprendimą, kad tie užsieniečiai, kurie teršia Adrijos jūrą, e, iš jų galima tada rinkti e, atitinkamą paplūdimio mokestį ir tą mokestį mokėtų tik tai užsieniečiai. Tai tikrai būtų neįmanoma. Komisija kažkaip labai neaiškiai, keistai suformulavo savo atsakymą, tačiau įsiskaičius į ES teisę yra aišku, kad tai nėra įmanoma. Tai reiškia, kad labai daug veiklos, kurią atlieka komisija kaip sutarčių sergėtoje, iš tiesų nėra susiję su sutarčių pažeidimo procedūra. Jeigu e, neteisingai įgyvendinama es teisė arba iš viso neįgyvendinama, arba jeigu e, e, Europos Sąjungos kurios nors valstybės narės teisės nuostatos pažeidžia e, ES e teisės principus. Čia mes dabar kalbame apie tokį pirminį etapą. E, apie tą pirminį etapą jau kalbėjome ne kartą ir esminis klausimas čia yra toks, e, kodėl komisija dažnai imasi veiksmų dėl to, kai pateikiamas skundas, kad kažkokie veiksmai pažeidžia ES teisę, Tai reiškia, kad valstybės narės netinkamai gyvendina ES teisę. Pavyzdžiui, e, atliekų direktyva. Pavyzdžiui, e, tam tikra valstybė narė yra įsipareigojusi e, perdirbti atliekas ir ar jinai laikosi to įsipareigojimo ir toliau atliekos kaupėsi didžiuliuose savartynuose. Per pastaruosius metus mes nuolat keldavome kritinį klausimą, kurį norėčiau ir pabrėžti ir šiandien. Ir tą norėčiau padaryti dėl tokios priežasties. Mums buvo pristatytas tyrimas, e, kuris yra susijęs su bandomuoju projektu, Europos komisijos bandomuoju projektu. Tas e, bandomasis projektas reiškia, kad uh, E, komisija gauna e, skundą ir pradeda ne iš karto veikti, o pradeda neformalią procedūrą, e, kurios metu skundo autorius net nežino, kad komisija apskritai nagrinėja jo skundą Jau nekalbant apie tai, kad e, per protingą laikotarpį jis gauna kažkokį tai atsaką, kad mes gavome jūsų skundą ir e, ėmėmės tokių ir tokių veiksmų ir, ir jų rezultatas yra toks ir toks. E, kiek mes žinome, tai dėje nevyksta. Taigi, kur čia slypi problema. Aišku, mes neturime visko žinoti, tačiau kai kurios dalykus reikia žinoti. Jeigu mes matome, kad E, visose valstybėse narėse kyla tos pačios problemos dėl tam tikros direktyvos įgyvendinimo, tai mums tai yra ženklas, kad e, teisėkuros institucija padarė klaidą kad e, kalbant apie tą konkretų teisės aktą atsirado kažkokios nuostatos, kurių neįmanoma įgyvendinti valstybėse narėse. Tačiau kai, kai tik tai kai kurios valstybės narės E, neįgyvendina ES teisės, tai mes tuomet žinome, kad kaltas čia ne teisė kūros akto pasiūlymas, ne teisės aktas, o tiesiog matome, kad valstybė narė mm, pakankamai nesistengia, nenori įgyvendinti ES teisės. Dabar e, prasidėjo naujas etapas, kurio anksčiau nebuvo. Tas etapas atsirado gal prieš penkis ar šešis metus, jeigu viską suskaičiuosime. E, prieš pradedant prieš pradedant pro, pažeidimo procedūrą e, yra taikoma atitinkama priemonė, bet tik tai tai priemoniai nėra e, atitinkamos vartojimo instrukcijos, nėra parašyta, e, kaip reikia elgti su ta priemonė ir ką ji turėtų ištaisyti. E, E, ir dabar tarsi galime apibendrinti patirtį šios priemonės taikymo ir e, galime įvesti skaidrumo iš šią istoriją. Nes jeigu yra kažkokia europinė taisyklė, tai reikia laikytis dviejų principų. Tai yra teisėtumo principas ir mes čia turime žiūrėti, kad ne nenuklystume nuo teisės akto logikos, kad teisės aktas būtų suprantamas ir skaidrus. To turime mes siekti. Iki šiol tokio skaidrumo nepasiekėme ir dėl to kilo proble daug problemų. Taip pat mes turime sureguliuoti atitinkamus dalykus per tam tikrą laiką, nes mes dabar nežinome, ar tas bandomasis projektas keliaus į šiukšlių dėžę, nes mes nežinome, e, koks bus jo rezultatas, kaip viskas baigsis. Nežinome, galbūt šitas, e, šitas bandomasis projektas gali būti tinkama priemonė E, bandant užbėgti už akių problemoms. Mes kol kas nežinome, kas apskritai vyksta, kur yra sisteminės klaidos. Ir teisės tarnyba mums aiškiai sako, kad mes turime teisę tai žinoti. Šiame tyrime, e, šioje, šioje studijoje e, buvo nesuteikta tam tikra informacija dėl domenų apsaugos E, duomenų apsauga taikoma asmens duomenims, o čia mes tiesiog kalbame apie e, tam tikrus es teisės aktus, ar jie buvo įgyvendinti ar ne, e, kaip nurodė, nurodyta skunde. Taigi, mano tikslas būtų ir toliau stebėti šią procedūrą, komisija mums vengia teikti aiškę informaciją, e, kaip viskas vyksta. Taip pat e, neleidžia mums tokiu būdu e, sukurti taisyklių administraciniams procedūroms, kurios e, suteiktų daugiau skaidrumo. Todėl šioje srityje reikia tam tikro reglamentavimo, nes mes čia kalbame apie labai svarbę teisinę įgyti ir esminis klausimas yra, kaip elgiamasi su piliečiu, jeigu jis pasitelkia ES teisę ir į mus kreipiasi. Ir, ir, ir kyla klausimas, ar teisės aktas, kuris sudaro tiek problemų, ar jisai e, pasiekė tikslą, e, kurį jisai turėjo. Todėl yra labai svarbu, kad apie pažeidimo procedūrą informaciją gautų skundo autorius. E, man tai net nekelia jokių klausimų, tam reikia atitinkamai reglamentuojamos procedūros, skaidrumo ir aišku, to, tos procedūros komisijoje turi būti aiškios, suprantamos. Tai yra E, toks turinys, to, ką aš norėjau pristatyti. E, tais atvejais, kai buvo neteikiama mums informacija, mes kreipėmės į savo teisės tarnybą ir teisės tarnyba pateikė labai gerą e, viso, šio, viso šios procedūros analizę, už tai aš dėkoju. Ar atsakingas žmogus atvyko, ne? Tai tuomet, jei aš galiu toliau bandyti interpretuoti Ar yra vilties, kad atvyks, nes tai yra dar mūsų viešas posėdis, o mes paskui turime uždaras posėdis ir kai baigsime šią posėdžio dalį, tik tai tada galėsime pradėti uždarą posėdžio dalį. Manau, kad, dalį. Manau, kad reikia suteikti žodį kolegoms, jeigu jie turi ką pasakyti, o šiaip aš pabandysiu padaryti kažkokias išvadas paaiškinti. Ar kas nors turi kokiu nors pastabų, pavyzdžiui, dėl kelių mokesčio? Iš tiesų, e, iš koalicijos dėrybos yra daug e, anegdotų šią temą. E, paskutinis anegdotas yra tai, kad tas kelių mokestis bus įvestas tik tai E, tik atitinkamiems automobiliams. Taip pat susidurėme su e, e, tam tikrais diskriminavimo atvejais. Nes tas kelių mokestis karavanams, kuris turėtų būti taikomas pagal tą anegdotą. Jis įves diskriminaciją. Dabar žodis teisės tarnybais. Labą dieną, atsiprašau, ponė pirmininkė, kad atėjau pavėlavusi. Aš tik tai prieš dvi minutės sužinojau, kad e, man suteiktas džiaugsmas ir malonumas e, pateikti mūsų ekspertizę. Dabar aš kalbėsiu angliškai, kad visi galėtų suprasti. Mes gavome penkis klausimus susijusius su programa EU e Pilot. Tai yra konfidenciali duomenų bazė, kurie naudoja valstybės narės ir komisijas. Ir ši duomenų bazė buvo sukurta prieš porą metų Iš pradžių joje dalyvavo tik 15 valstybių narių ir po to jau buvo praplėsta tam, kad apimtų visas 28 valstybės narės. Ir ši duomenų bazė yra skirta tam, kad komisija ir valstybės narės galėtų geriau keistis informaciją apie tai, kaip yra e, taikoma ES teisė ir teisės aktai. Taigi pirmoji išvada, kurią galiu padaryti, yra tai, kad EU e pilot neturi teisinio statuso. Tai yra tiesiog darbo priemonė, kurią sukūrė komisija, laikydamasi savo administracinio autonomiškumo principo. Antras klausimas. Ar komisija turi teisę neleisti parlamentams naudotis šią duomenų bazę e, ir negauti iš jos duomenų susijusių su e, asmens e, e, informaciją. Aš manau, jog yra akivaizdu pagal domenų apsaugos direktyvą numeris 45.2001 ir pagal e, duomenų asmens duomenų tvarkymo taisyklės, kurios galioja visose valstybėse narėse. Komisija turi teisę neleisti Europos parlamentui uh, gauti e, šio pobūdžio duomenės. Taigi parlamentui teisinių požiūrių būtų labai sunku paaiškinti, kaip jisai gali e, gauti asmeninio pobūdžio informacija ir gal tai ne visuomet yra reikalinga, nes e, valstybės narės kartais gali žinoti konkrečiai, kiek skundų buvo pateikta, e, su kokiamis valstybėmis tie skundai buvo susiję Ir tokią informaciją komisija gali teikti parlamentui ir tai yra numatyta pagrindų susitarime 44 straipsnis šio susitarimo. Jame yra parašyta, jog Europos komisija ne tik privalo teikti metinės ataskaitas ir e, ataskaitas konkrečiais e, klausimais, bet ji ir turi taip pat pateikti e, santrauką visų bylų E, taisyklių nesilaikymo e, e, atvejų sąrašą. Taigi komisija turi pateikti tokią informaciją Europos parlamentui ir tai reiškia, kad komisija gali pateikti išsamesnę informaciją apie kiekvieną atvejį atskirai, tačiau komisija privalo šiuo atveju laikytis konfidencialumo taisyklių. Taigi parlamentas be abejo turi teisę gauti visą informaciją, abstrakčiai, jei ją abstrakčiai apibūdinsime. Tai reiškia, jis turi teisę gauti tą informaciją, kuri yra jam reikalinga tam, kad galėtų vykdyti politinę komisijos darbo priežiūrą, bet ir tam, kad jisai galėtų tinkamai atlikti savo vaidmenį teisė kuros procese. Uh, tam, kad jisai galėtų, o, o tam, kad jis tinkamai galėtų atlikti šį vaidmenį, jam reikia turėti pakankamai informacijos. Ir ta, ta, dar vienas klausimas, tai yra teisinės priemonės, kurių galima imtis, jei komisija atsisakys bendradarbiauti. Čia e, situacija yra šiek tiek aiškesnė Ir čia būtų labai sunku iš tikrųjų pradėti e, anuliavimo procedūrą ar kitas e, procedūras, bet parlamentas galėtų imtis politinių priemonių, kurias aš ką tik paminėjau. Ir aš manau, kad e, ši kalba pristatė jums pagrindinius mūsų teisinės nuomonės bruožus. Ir aš atsakysiu visus jūsų klausimus. Ačiū. Aš manau, kad jūs esate teisė, mes iš teisinės pusės nieko negalim padaryti. Mes galime nebent tik tai politinių lygmenių e, kritikuoti, jaudintis na, ir bandyti politiškai paspausti komisiją, ponė Lichtenbergė. Aš manau, kad ir mes, e, siekdami išvengti tokių situacijų ateityje, turime bandyti e, minimalų reglamentavimą būtent parengti būtent šitose bandomuosiuose E, projektuose. Nes e, iš esmės e, skundo teikėjų ir mums turi būti aišku, koks yra pažeidimas, kaip, kaip jis gali būti skundžiamas. Mes norime tiesiog sukurti bendrą sistemą, kaip nagrinėjama atitinkama tema, pavyzdžiui, atliekų tvarkymas arba prioritetų paskirstimas atliekų tvarkymo srityje. Tai Ar šiuo atveju e, yra iš valstybės narės pateikta daug skundų ir kaip jie tie skundai nagrinėjami, kokie, koks rezultatas to nagrinėjimo. Negalima e, sukurti tokią apeliacijos teisę, nenumatant, e, kaip, koks bus galutinis rezultatas tos apeliacijos. Jeigu e, e, visi skundai e, krenta į šiukšlių dėžes, tada parlamentui tai yra nesuprantama. Mes visoje diskusijoje apie administracinę teisę mes būtent tai ir nagrinėjome. Mes pasakėme, kad turi būti atitinkamos žaidimo taisyklės, kurios sukuria teisinį tikrumą ir kurios užtikrina pasitikėjimą Europą. Nes aš gaunu nuolat laiškų iš žmonių, kurie dalyvauja atinkamose bylose, e, jie gavo tik tai patvirtinimą, kad gautas jų raštas arba skundas, o daugiau niekas nevyksta. Taip negali būti. Ir mums kaip parlamentui yra būtina žinoti, kur yra trūkumai. Ar tai yra galbūt atitinkamos valstybės, kurios negyvendina teisės aktų. Mes ir kaip mes ateityje reaguosime panašius atvejus. Tai būtent reikia grįžtamo ryšio. Reikia sužinoti, kaip toliau vyksta nagrinėjimas ir koks rezultatas. Tam reikia atitinkamo reglamentavimo su atitinkamais terminais, su minimaliais reikalavimais ir galimybės mums įsikišti į šį procesą, kontroliuoti šį procesą, kad mes galėtume dalyvauti visam procese. Nes jeigu mes nesidomime ES teisės aktų įgyvendinimu, tada mes esame tad mes netliekame savo užduoties. Na, tokiu atveju mes rašome tik tai literatūros kūrinius, o ne teisės aktų tekstus. Na, iš tiesų. Tai, tai yra kito tarp institucinio sustarimo su komisija tema. Mes sustarime e, dėl kai kurių dalykų, o tie dalykai dėl to mums nepadėjo žengti toliau. Ar kas nors nori pasakyti šio klausimu? Komisija gal norėtų pasakyti? Prašau. Thank you very much and thanks for, for giving. Dėkoju ir dėkoju Jums už šią galimybę dalyvauti Jūsų posėdėje. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, kad kiekvieną kartą, kai mes atvykstame pas Jūs, Jūs visuomet uh, tikrai rūpinatės tuo, kad ES teisė būtų tinkamai taikoma. Ir tai yra būtina tam, kad realiai praktikoje veiktų šie teisės aktai. Ir džiaugiuosi, kad Jūs uh, tuo rūpinatės. Dabar konkrečiai apie klausimą. Mūsų santykiai su kaltinamaisiais, su, atsiprašau, su skundų pareiškėjais. Aš manau, kad mes komisija esame esame įsipareigoję tinkamai informuoti skundų pareiškėjus. Ir iš tikrųjų kartais gal pareiškėjams yra nepateikiama visa informacija. Ir jeigu jums žinoma apie tokius atvejus, praneškite mums apie tai, nes mes turime labai aiškias taisyklės. Ir pagal tas taisyklės mes nulatos pranešame skundų pareiškėjui kaip yra atliekama, kokie procedūriniai žingsniai yra atliekami. Ir mes labai griežtai laikomės šių taisyklių ir ombudsmenas taip pat labai atidžiai prižiūri, kaip laikomasi procedūros. Ir ne, tais atvejais, kai procedūros nėra laikomasi griežtai, mes vis iš karto apie tai sužinome. Aš esu e, iš generalinio sekretoriaus e, tarnybos ir galiu jums tą atsakingai pareikšti. Toliau, mes e, Bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis ir tai yra labai svarbu tam, kad mes visi galėtume tinkamai atlikti mūsų patikėtas užduotis. Ir Europos parlamentas turėtų būti suinteresuotas tuo, kad būtų pasiektas kuo optimaliausias rezultatas. Ir po to tas rezultatas išvados yra, yra pateikiamos skundo pareiškėjui Ir mes turime labai aiškias taisyklės. Ir praeitėje mes šių tokių taisyklių neturėjome, bet net ir tuomet buvo visuomet siuntinėjami informacinio ir administracinio pobūdžio laiškai. Ir jeigu dar ankstesnė sistema galima buvo pavadinti kiek chaotiška, tai nuo 2008 metų galiojo labai aiškiai struktūruota sistema. Ir mes galime jums parodyti šias taisyklės tam, kad jūs pamatytumėt, kad mes turime labai aiškę sistemą, pagal kurią yra nagrinėjimas kiekvienas atvejis atskirai. Ir aš par norėčiau paraginti jūs susipažinti su šiomis taisyklėmis, nes jūs iš karto pastebėsite, kad jos yra rimtos ir kad mes norime padėti mūsų piliečiams kuo skubiau surasti uh, jiems reikalingus sprendimus. Ir dabar ta kompresūra yra geresnė nei ankstesnė. Pone Lichtenberger, jeigu iš tikrųjų yra tokios taisyklės, tu gal iš jų a, nepaviešinote, kodėl mes apie jas nieko nežinome? Kodėl tik tai pasakojama apie tas taisyklės, o mes jų nematome? Kodėl jos yra neformalizuotos? Kodėl jos nėra įtvirtintos? Tai man tai yra svarbiausias dalykas. Toks lapas tokiamis aiškiamis taisyklėmis gali e, įgyti tokią reikšmę kaip ir dešimt dievų įsakymų. Ir jų turėtų laikytis vis, visos e, šalis. Ir be to reikia e, tai įtvirtinto procedūrą, kuri būtų gyvendinama ir kurią galima būtų naudotis beje arba ją abejoti. Na, čia Iš esmės, e, jau kad nors patalpoje parašyta, pavyzdžiui, Rusija, kad draudžiama rūkyti arba, sakykime, lauko batais negalima vaikščioti biure, tai man nesvarbu, tai aš nematau to užrašo ir a, aš savo biure nematau tokio užrašo. Ir mes čia bet kokiu atveju, mes čia tarp dešimties dievų įsakymų judame ir tarp e, administracinės teisės. Na, tikėjimas yra gerai, bet jisai labiau priskirtinas bažnyčiai. O O teisinėse institucijose mes turime savo žaidimo taisyklės. Na, čia mes jau nesigilysime toliau. Bet kokiu atveju e, istorija buvo tokia, kad e, komisija netikė atitinkamos informacijos. Va. Mes e, tarp institucinių lygių, jeigu, jeigu norime išspręsti šį klausimą, tada ponu Šefkovičium turėsime kalbėtis. Gerai, baigsime šį darbo tvarkės punktą. Toliau uždaras posėdis trim minutėm nutrauksime posėdį, kol bus išjungta transliavimo technika. Okay.